Kolleginnen und Kollegen, Pradėkime posėdį, kolegos. Turite pastabų dėl darbo tvarkės. pastabų negirdžiu, pirmininko pranešimą, manau, kad turėtume per Turėtume paprašyti mūsų pranešėjo dėl Makedonijos oficialiai paaiškinti, kas su toje šalyje vyko savaitgalį, paaiškinti plačiau, kokia yra situacija, galbūt galėtume atitinkamą diskusiją surenkti, ar yra problemų dėl praėjusio posėdžio protokolo, nėra. Taigi dabar tikrasis pirmasis darbo atvarkės klausimas pasikeit... pasikeitimas nuomonėmis su Gruzijos prezidentu Georgijum Margvėlo Šviliu. Ačiū, kad atvykote. Vadate laiko su mumis aptarti svarbus klausimus. Netrukus įvyks e, Rygos aukščiausio lygio sustikimas, kuris skirtas kaiminystės politikos su partneriams ir draugams, tačiau tas sustikimas bus, labai, bus labai svarbus ir mums. Pirmiausia, mes norime pasiekti, kad šios pasaulio dalies, šios Europos dalies tautų suverenios teisės priimti sprendimus sustiprėtų, įskaitant ir galimybę įgyvendinti ir tas sutartis, kurios pasirašytos, pavyzdžiui, su Europos Sąjungo, tai reiškia, kad mes turėtume jums padėti atremti spaudimą ir agresiją iš didžio kamino pusės, kuri šiuo metu vykdoma Ukrainos atžvilgiu, tačiau taip pat ir jūsų patirtis, ir jūsų šalis yra skaupusių atitinkamos patirties šioje srityje, todėl mes siekime padėti, kad asociacijos sutartis, laisvos priekybos sutartis galėtų būti gyvendinta abiejose šalyse tam, kad reformų procesas, pokyčiai, kurie yra reikalingi jūsų šalims, jūsų šaliai vykti sklandžiai tam, kad uh, visą šalyje galėtų įstvirtinti demokratiją, teisės viršenybę ir atinkamą ekonominį bei socialinę santvarką, kuri leistų jūsų piliečiams gyventi geriau. Manau, kad e, vizų režimo panaikinimo klausimas yra labai svarbus. Praėjusią savaitę buvome sustikęs nacionalinių parlamentų užsakalų komitetų vadovais ir mes sutarėme, kad tais atvejais, jeigu būtų neįmanoma atsisakyti vizų režimo iš karto, tai galėtume bent jau vasaros laikotarpio Gruzijos jaunimui išduoti vizas nemokamai, taip pat ir Ukrainos bei Rusijos piliečiams ir tokiu būdu daugiau rusų atvyktų į e, Europą, tai galbūt mažiau jų taptų propagandos aukomis. Taigi džiaugiuosi, kad e, galime dabar su mumis apsvastyti šios, šios klausimus. Dabar suteiksiu Jums žodį, po to suteiksiu žodį ponui Karimui, ar jis yra dar netvyko. Taigi, ponė prezidentė, Jums žodis. Um, Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Man labai malonu čia šiandien dalyvauti ir ypač tuo metu, kai rengėmės vienam, vienam labai svarbių žingsnių užsienio ir vidaus politikos kelyje. Tai yra Rygos viršūnių susitikimui ir aš norėčiau labai trumpai pasidalinti mintimis ir nuomonėmis belaukiant to susitikimo ir kaip mes jam rengėmės ir taip pat ko tikimės. 2014 metai buvo svarbus metai Gruzijai, Ukrainai, visai Europai. Ir aš manau, kad iškilo daug labai rimtų klausimų šiais metais, o atsakymai turi būti pateikiami vienu ar kitu būdu 15 metais. Dalis to atsakymo yra susiję ir su Ryga ir tuo, kokie sprendimai bus priimti Rygos viršūnių susitikime ir taip pat kaip reaguos mūsų draugai ir sąjungininkai, sprendžiant visas problemas, kurios iškilo Ukrainoje ir visoje rytų partnerystėje. Gruzija 2009 metais aktyviai prisijungė prie rytų partnerystės, tai buvo iškart po karo, tai buvo labai sudėtingi metai mūsų šaliai ir rytų partnerystė sukūrė labai svarbę mums darbotvarkę, tokią darbotvarkę, kurią labai aktyviai naudojasi mano šalis per šiuos penkerius metus. Mes savo šalyje Numatėme labai aktyvių reformų darbo tvarkę, ėmėmės labai aktyvaus, intensyvaus dialogo su Europos partneriais ir tais penkeriais metais pasinaudojome, kad performuotumėme, plėtotume savo visuomenę, politinę sistemą, atsižvelgiant į tas vertybės ir tikslus, kurie numatyti rytų partnerystėje. Be kita ko, mes aiškiai pabrėžėme po to, kai buvo pasirašytas, pasirašytas asociacijos susitarimas, kad europinė perspektyva yra tai, ko mes laukiame, tikimės. Tai yra kultūrinė, politinė, geopolitinė, geopolitinis pasirinkimas visai mūsų visuomeniai. Taigi šiuo momentu mes rengiamės šiam svarbiam renginiui ir atlikome įspūdingų darbų. Mūsų nacionalinė darbo tvarkė tikrai irgi yra įspūdinga, jie atsispindi ir Europos partnerių rengiamuose pranešimuose ir ataskaitose. Taigi dabar žvelgdami į Rygos viršūnių susitikimą mes tikimės tokio renginio, kur bus aiškiai suprasta ir aiškiai įvardinta tai, ką yra nuveikusi Gruzija ir kad aiškiai bus atsakyta į tuos klausimus, kuriuos aš minėjau pradžioje. Na, o klausimai yra štai kokie. Ar tautos, kurios yra palei Rusijos sieną, ar jos nusipelnė galimybės būti laisvomis, demokratiškomis, laisvai rinktis ir ar jos nusipelnė paramos ir apsaugos nuo savo bičiulių. Kaip kurti tų dviejų ekonominių blokų ateitį. Tai yra tie blokai, kurie šešias rytų partnerystės valstybės atskyrė. Tai yra dvi sutartys - laisva priekyba su Europa ir muitų sąjunga. Mūsų dialoguose su rytų partnerystės šalimis matome, kad to šalis, kurios pasirašiusios asociacijos susitarimą ir to šalis, kurios prisijungia prie Euro, Eurazijos muitų sąjungos, kad jos pačios vertina savo tai kaip galimybės ir čia kaip ir konfrontacijos nėra. Tie klausimai taip pat yra susiję ir su Europos ateitimi bei stabilumu. Gruzija irgi vaidina svarbu vaidmenį Europai, kadangi prisideda prie energetinio, ekonominio stabilumo. Gruzija yra ta šalis, kuri yra sujungia Kaspijos ir Jodosios jūros baseinus ir prisideda prie to, kad veiksmingai veiktų tranzitas. Taigi į Gruzijos, Gruzijos ateitį mes žvelgiame pasitelkdami savo partnerių ir bičiulių uh, patirtį. Na ir mes labai aktyviai e, ruošiamės e, Rygos viršūnių susitikimui. Atlikome išsamius namų darbus ir mes manome, kad Rygos viršūnių susitikimas ir vėlesni renginiai gali prisidėti prie ateities plėtros e, Gruzijoje, Gruzijai siekiant eiti europiniu keliu ir kad galiausiai tai leis pasiekti to užsibriešto tikslo, kai mano šalis galėtų tapti ES dalimi. Ačiū. Thank you very much, President. Dėkuoju, prezidentė. Ponas Magikins. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė prezidentė. Man didelė garbė pasveikinti Jūs čia, užsienio reikalų komitete, Europos parlamente. Ir iš ties tai yra labai malonu matyti kad asociacijos susitarimas tarp ES ir Gruzijos, kuris buvo ratifikuotas praeitų metų gruodžio mėnesį, čia Europos, yra, Europos parlamente yra įgyvendinamas. Prieš dvi savaitės aš pats lankiausi Gruzijoje ir pastebėjau, su malonumu pastebėjau, kad žmonės gatvėse jau dabar realiai gauna naudos iš to, kad Gruzija artėja prie ES. Tai yra nuostabus dalykas. Ir taip pat man Buvo malonu matyti, kad yra vykdomos reformos ir jeigu galėčiau pateikti rekomendacijų, tai aš siūlyčiau jums tiesiog nesustoti, nes tos reformos, kurios yra įgyvendinamos sparčiai, fantastiškai e, Gruzijoje, ir aš čia turiu omenyje ir vyriausybę, ir Gruzijos žmonės, tai nėra reformos, reformų labui, tai yra investicijos į būsimas kartas. Taigi sveiki atvykę dar kartą. Merci infiniment, Monsieur le Président. Uh, monsieur le uh, Président. Ačiū pirmininkė, gerbiamas prezidentė. Visų pirma, norėčiau e, išsakyti didžiulį pasitenkinimą dėl to, kad čia atvykote pas mus į užsienio reikalų komitetą. Iš tikrųjų, tai labai neramus laikotarpis, kurį pergyvena mūsų šalis kaiminės. Todėl labai svarbu, kaip niekad svarbu parodyti, kad, kad santykiai tarp Gruzijos ir Europos Sąjungos yra labai svarbus abiem pusėm. Uh, mano frakcija PP ir aš labai tikimės, kad um, Rygos vadovų sutikimas įrodys mūsų norą pagilinti tuos santykius. Mm, tikrai nereikėtų juos palikti dabartinėme etape, reikėtų žengti dar žingsnį į priekį. Mm, iš tikrųjų, Labai svarbu parodyti, kad e, mūsų e, kaiminystėje yra labai daug įtampos, ypač e, Rusijos pusės, kuri mm, suvokęs rodo kaip ir grėsmę ir, ir Ukrainai, mm, Moldovai, Gruzijai, tai yra didžiulė įtampa. Po pusant pusantrų metų praeis pro, mm, po paskutinio vadovų sutikimo. Aš noriu paklausyti, kaip dabar Rusija yra vertinama Gruzijoje, koks uh, yra požiūris į Rusiją jūsų šalyje. Jūs pareiškite, kad Rusija yra didžiulis, didžiulė grėsmė saugumui, tačiau ar yra konsensusas tarp jūsų šalies politinio elito tuo klausimu? Kitas klausimas dėl um, Gruzijos vidaus politikos, nes kovo mėnesį Savo e, kalboje jūs kalbėjote apie e, savo valstybėje daromas tas paralelės, e, kalbant apie sprendimų prieimimo struktūras, kad neaišku, kas yra už ką atsakingas. Ar jūs galėtumėt plačiau mums papasakoti apie tai, nes tikrai tai labai neramina, ypač turint omenyje mūsų institucinius santykius, tai tikrai norėčiau gauti daugiau informacijos iš jūsų. Ačiū. Dziękuję panie przewodniczący. Też ogromnie się cieszę z obecności. Ačiū e, pan pirmininkė, džiaugiuosi, kad pas prezidentas atvyko į mūsų komitetą, nes Gruzija tai šalis, kurios nepriklausomybė mums yra labai svarbi. Neseniai Europos parlamentas priėmė svarbius nutarimus, kuriuos atkreipimas dėmesys į būtinybę stiprinti tų šalių, kurios neseniai gavo savo nepriklausomybę Taigi reikia ir toliau šią linkmę dirbti, naudodamasis progą, noriu jūsų paklausti, kokia yra padėtis okupuotose šiaurinėse Gruzijos e, regionuose. Neperseniausiai sužinojame apie Rusijos priimtą, tai yra Rusijos nepri... Ah Abhazijoje e, priimta sprendimą pratesti Rusijos e, karinių dalinių buvimą šiame regione. Taip pat norėčiau, kad daugiau e, duomenų pateiktumėte apie padėtį pietų Osetijos, Hinvalio regione ir taip pat kaip šiuo metu veikia Adžarijos autonomija Gruzijos sudėtyje. Taip pat e, mums visiems labai rūpi, kad e, Gruzijos demokratija vystytųsi harmoningai, santykiai tarpusavio tarp vyriausybės ir opozicijos e, kelia nemažai klausimų, ypač susijęs su selektyviniu teisingumu, su pozicijos ir buvusio prezidento bei jo vadovaujamos politinės organizacijos tam tikro persikėjimo norėčiau išgirsti jūsų vertinimą šiuo klausimu. Taip pat mums dar kartą noriu pabrėžti, yra labai svarbu, kad santykiai tarpusio, tarp vyriausybės ir opozicijos plėtotųsi darniai, nes tai yra e, konstitucinės teisės garantas ir taip pat e, tokie E, tinkami tarpusavio santykiai tarp valdžios ir opozicijos užtikrina ir sustiprina šalies nepriklausomybę. Ačiū Jums už atsakymus. Ačiū, pirmininkė liberalai. Irgi labai sveikina Gruzijos prezidentą. Jūs atstovate vieną iš seniausių tautų pasaulyje ir turite teisę priimti patys sprendimus, kas nusigrėžė iš šona, kai Rusija įsiveržė jūsų šalį. Yra ir daugiau šalių, kurios patyrė Rusijos invaziją, kaip Moldova ar Ukraina. Uh, Ar jūs numatote glaudžiau bendarbiauti su tomis valstybėmis, kurios taip patyrė Rusijos intervenciją taip pat ir kaip atrodys tas bendarbiavimas? Ačiū, prezidentė. Äh, Labai ačiū. Dabar daugiau kalbėtojų į sąrašą neįtrauksime, nes Nuo 15.4 turėsime pradėti balsuoti, dabar žodis ponė Hautalai. Ačiū pirmininkė. Prezidentė, jau turėjau galimybę užduoti Jums kelis klausimus per tą tikrai įdomų seminarą, kuriame Jūs tik dalyvavote parlamente, bet tikrai būtų prasminga, jeigu ir šią auditoriją Jūs plačiau papasakotumėt, ką galvojate apie teismų sistemos reformą. Nes, kaip žinote, um, Europos parlamente mm, daugiau ar mažiau buvo išsakyta įvairiaus susirūpinimo šio klausimu. Jūs taip pat kalbėjote kalbėjote ir kitą temą, jūs kalbėjote apie galimybę rasti sprendimus, tar, kažkokią tai sprendimą tarp dviejų mm, sistemų, kurias šiandien mes matome. Viena vertus tai yra ES laisvos priekybos e, erdvė, kurią priklausote jūs, Ukraina, Moldova, būsite asocijuoti prie jos. E, ir toliau Eurazijos ekonominė sąjunga, tai yra NVS laisvos priekybos erdvė taip pat. Ar jūs matote čia kokių galimybių? kaip tai sušvelninti tą nepaprastai didelę politinę įtampą, kurią mes turime po Rusijos agresijos Ukrainoje šiandien, kad tos priekybos sistemos kažkaip priartėtų viena prie kitos. Aš nekalbu apie tai, kad, na, tarkim, sušvelninti kažkaip tai sankcijas, kurias ES taiko Rusijai, bet Thank you, Chair. Dear Mr. President. Ačiū pirmininkė, gerbiamas prezidentė, e, Jėdosios jūros bas Baseino regione situacija labai smarkiai pasikeitė pasaulio metu ir tą pastebėjo Europos parlamentas, Baskų pranešime. Vienas iš būdų, kai Baltijos valstybės stiprina saugumą mūsų regione, tai yra glaudė, gilesnis karinis bendradarbiavimas, visų pirma, tarp Baltijos valstybė, taip pat įtraukiant ir kitas valstybės. Ar jūs galvojate, kad gilesnis karinis bendradarbiavimas tarp jūsų regiono valstybių irgi būtų įmanomas, galbūt būtų galima sukurti Gruzijos, Ukrainos, Moldovos batalioną? Ačiū. Ačiū, ponia Fortyga. Thank you, Chair. Uh... Ačiū pirmininkė, Jūsų ekscelencija sveikinu Jūs atvykus į Europos parlamentą. Tikrai džiugu matyti Gruzijos uh, aukščiausio lygio atstovą, mm, besikreipiantį į mus, besika, besidalyjantį savo nuomonėmis su mumis prieš Rygos vadovų sutikimą. Uh, Dabar dėl jūsų klausimo, ar valstybės, kurios atkūrė savo nepriklausomybę po Tarybos sąjungos griuvimo nusipelno nepriklausomybės, stabilumo ir taikaus vystimosi, tai atsakymas absoliučiai yra taip, tikrai jos nusipelno to ir labai, galime tik labai tikėtis, kad Rygos vadovų sutikimas perteiks tokią stiprią žinę visam pasauliu, kad Europos Sąjunga tikrai yra pasišventusi patvirtinti tai. Aš taip pat turiu pasakyti jums, kas mane neramina dėl Gruzijos. Aš tikrai esu um, tvirta Gruzijos bičiulė jau daugelį metų. Nesiniai lankydamasi um, ten aš galėjau susitikti su kai kuriais kaliniais. buvusiais politiniais oponentais. Uh, prezidento Sakašvilio partijos nariais, tai kai kuriais teisininkais. Taigi, norėčiau dabar išklausyti jūsų komentaro dėl teismų sistemos reformos perspektyvų, ypač galvant apie tai, kaip būtų galima atsikratyti kvestionuotino iki teisinio sulaikymo metodo. Man atrodo, iki Rygos vadovų sutikimo būtų labai gerai, jeigu būtų kažkokių tai teigiamų pasikeitimų šiuo klausimu. Thank you very much, Mr. President. Ačiū, ponė pirmininkė. Sveiki atvykę Europos parlamentą. Jūs Gruzijoje sakote kabardžioba. Tai sveiki atvykę į Briuselį. Jūs teisingai sakėte, kad europinės perspektyvos yra svarbios Gruzijai ir Gruzijos žmonėms. Ir tai įsišaknyja Gruzijos mentalitete, kai sutinki su žmonėmis Gruzijos miestuose ir miesteliuose, net nesuabejoji prie kokių šalių, prie kokio bloko, prie kokios organizacijos nori išlėtis e, Gruzijos žmonės, e, siekdami šviesesnės ateities. Norėčiau paklausti apie regioninę bendra, regionį bendradarbiavimą. Pietų Kaukazė yra šalių su skirtingomis orientacijomis dėl skirtingų priežasčių, dėl e, geopolitikos priežasčių. Ir turint omenyje, kad Regione situacija nėra lengva, kaip bendradarbiavimas energetikos, infrastruktūros srityje vyksta. Infrastruktūra tam, kad Pietų Kaukazas būtų geriau sujungtas su Turkija ir kitomis šalimis, tai kaip jūs vertintumėte tokių mega projektų, didelių projektų e, perspektyvas? Ačiū. Kągi, prezidente, paprastai Europos parlamente nariui suteikiama tik viena minutė pasisakymui. Na, aš pasistengsiu greitai. Ir norėčiau pasakyti, kad esu linkęs detaliai atsakyti į visus klausimus, nes jie įdomus, svarbus, bandant panalizuoti tas svarbiausias problemas ir pasidalinti tais pamastymais su jomis. Santykiai su Rusija. Pradėsiu nuo šitos ryties. Žinoma, Rusija buvo grėsmė Graikijos saugumui ir šalies teritoriniam vientisumui, suverenumui. Ir tai buvo ne tik 2008 metais Aš jau kolegoms sakiau, kad dešimtame dešimtmetyje Gruzijoje matėme tai, kas dabar, ką dabar matome Ukrainoje ir tai buvo vadinama hybridiniu karu. Dalis teritorijos yra okupuota ir pastarėjai susitarimai dėl tų teritorijų valdymo ir vėlesnio aneksavimo. Ta matėme dešimtame dešimtmetyje, matėme uh, dešimtmečio pradžioje pabaigoje, po to 2008 metais tą aiškiai patyrėme ir žinoma, tai yra grėsmė. Ir dar norėčiau pasakyti, kad tai, kas atsitiko Ukrainoje, tai be jokios abejonės tą labai gerai yra patyrę ir grūzai, nes mes patyrėme tai, ką jie dabar e, patyrė prieš šešis metus. Ir turiu pasakyti, kad Rusija nesumokėjo pakankamos kainos 2008 metais ir dėl to matyt įvyko 14 metai Ukrainoje ir tai Rusijai tapo įmanoma. Taip yra susirūpinimo, nesaugumo, neiškumo jausmas žmonių tarpe ir jie tikisi išgirsti labai aiškius žodžius iš kolegų europiečių. Ar gruzai, nusip, gruzinai nusipelnė teisės būti apsaugoti, ar turi teisę laisvai rinktis ir tokiu būdu tapti vakarų civilizacijos dalimi. Aš manau, kad tie balsai turi būti išgirsti taip aiškiai, kaip tą sako Rusijos politikai. Jie, Rusijos politikai viską sako labai aiškiai. Jie sako, kad buvusios Sovietų Sąjungos valstybės yra jų kieme ir jie turi teisę nuspręsti viską apie tas valstybės uh, patys. Tai, tai, tai reiškia, kad kiekviena iš mūsų valstybių susiduria grė, su grėsme. Ir jeigu bus kažkokia klaida, netinkamas paskaičiavimas ar koks tai neiškumas, Rusija greitai sureaguos, Rusija karinėmis priemonėmis išspręstas problemas, taip kaip jiems to norisi ir kaip jiems tai palanku. Ir tai norėčiau susijęti beje ir su kitų klausimų, tai yra muitų sąjunga versus laisvos, prie, laisvos priekybos susitarimas su Europa. Vėlgi, koks čia galėtų būti sprendimas. Aš pasidalinau savo nuomonę, kai mes kalbame su armenais ir armenai yra muitų sąjungoje, o mes e, laisvos priekybos susitarimą su Europa esame pasirašę. Kai kalbame su baltarusiais lygiai taip pat mes visi svarstome apie tai, kaip apie galimybę užtikrinti tolesnį klėstėjimą mūsų šalims, o ne kažkokias tai skiriamasias linijas tarp mūsų šalių. Mes kalbame apie ekonominių santykių gilinimo perspektyvas, kas kenkia tai koncepcijai, kas priekybinius klausimus perkelia į geopolitinį, egzistencinį lygmenį, tai yra Rusijos federacijos politikai, ką mes galėtumėme dėl to padaryti. Galėtumėme aiškiai sureaguoti toliau vykdant Europinę darbo tvarkę tam, kad ji būtų kur kas dar labiau pozityvesnė, orientuota į sprendimus ir ateitį. Na ir kai kalbame apie tokį kontekstą, tai kalbame apie tai, kad reikia sukurti aiškius, nedidelius žingsnius, vengti konfrontacijos, kalbant ir apie Gruziją ir Moldovą ir Ukrainą, parodyti rusams ir europiečiams ir gruz, gruzinams ir kitoms rytų partnerystės šalims, kad konfrontacijų paradigma gali būti atsverta pozityvių elementų, pozityvios dinamikos, atveriant galimybės rytų partnerystės šalims. Dėl Gruzijos, Ukrainos ir Moldovos partnerystės. Žinoma, tai yra rytų partnerystės formato natūralus elementas. Yra trys šalys, kurios uh, turi gilius santykius per rytų partnerystę ir tuos santykius perkelė į kitą lygmenį pasirašydamos asociacijos susitarimą. Čia kokia galėtų būti perspektyva. Aš manau, kad mes parodėme, kad esame partneriai politinių lygmenių. Mes išreiškėme paramą Ukrainai viena iš tų šalių, kuri dabar susidarė su rimta grėsme ir įtampomis mes visais lygmenimis tą paramą išsakėme. Mūsų užsienio reikalų ministras yra labai aktyvus, integruojant ir bendraujant su to šalies atitinkamais, atitinkamais ministrais, bandant e, nusiųsti aišku vieningą signalą apie tų trijų šalių ateities perspektyvas. Ir aš manau, kad sąjungos yra kuriamos konkurencinio privalumo pagrindu. Ir aš manau, kad mes plėtojame savo santykius tinkamų formatų, remiantis mūsų vertybių sistema, remiantis mūsų bendrų požiūrių į ateitį, į užsienio politiką ir parama, remiantis parama vieni kitiems humanitarinė prasme. O kalbant apie karinę partnerystę, aš manau, galbūt būtų tinkamiau Gruzijai įstoti į NATO, tokia karinė, toks karinis bendradarbiavimas būtų pats tinkamiausias ir to konkurencinio privalumo pagrindų, e, kurį turi šiuo atveju NATO, tas būtų daroma. Ir aš manau, kad tai būtų tinkamesnė reakcija ir atsakas į visus regiono iššūkius. Toliau vidiniai reikalai, vidaus reikalai. Uh, vidaus politiką. Aš didžiuojuosi, kaip jau ir sakiau, mūsų reformų darbo tvarkė vykdoma per pastarosius dviejus metus. Teismų sistema buvo pat, labiausiai nukentėjusi mūsų demokratinėje sistemoje ir mes labai daug pastangų įdėjome tam, kad būtų vykdoma teismų reforma ir aišku viskas greitai neįvyksta. Tam prireikia laiko, Nėra lengva tą padaryti, tačiau per tuos dviejus metus mes žengėme keli žingsnius ir aš norėčiau trumpai jūs apie tai informuoti. Tai yra tai, kad mes pradedame prokuratūros reformą. Čia problemų buvo daugiausia ir tai yra pati problematiškiausia sritis visose, srit, visose šalyse. Tai yra teismų sistemos dalis, kur reikalinga išsami principinė reforma ir dėl to buvo susitarta antra reforma teismų sistemoje. Irgi vyksta gan aktyviai ir sukurta dabar tokia sistema, kuri nėra taip greitai gyvenima kaip prokuratūros reformos sistema. Na ir aš kaip šalies prezidentas galiu Jūs informuoti, kad aš asmeniškai ir parlamentas ėmėmės iniciatyvos ir paskyrėme teismo pirmininką, pirmininkę, moterį, ji nėra politikė, taip pat teismo teisėjus paskyrėme, kurie irgi nepartiniai, taigi tas procesas vyksta ir ar aš sunerimęs dėl teisingumo sistemos problemų. Taip, yra dalykų, kurias reikia tobulinti ir jūs teisingai pažymėjote, kad tai daugiausia yra susijęs su kiteisminiu sulaikymu. Ir kaip prezidentas aš neįsitraukiu sprendžiant e, konkrečių klausimų ar svarstant konkrečias bylas, tačiau aš visuomet pabrėžiau, kad reikia pasiekti europinių standartų, kai žmonės, kurie yra padarę rimtus nusikaltimus, kad nėra laikomi iki teisminio sulaikymo pagrindų ilgiau nei dviejus, du mėnesius ir tikrai reforma yra įgyvendinama ir pasiekėme jau nemažai reformos tikslų. Aš minėjau sutartis, kurios buvo pasirašytos ir norėčiau padėkoti partneriams ir draugams, kurie labai aktyviai apie tai komentavo tos sutartys, kurias pas, pasirašė Rusijos federacija su Abhazijos regionu, mes labai aišku signalą nusintėme, o sutartis su Pietų Osetija mes prevencinių tokių veiksmų uh, susilaukėme iš kolegų ir draugų ir džiaugiamės už tokius rimtus, tikslius žingsnius. Tai buvo padaryta dar prieš Rusijos federacijos pasirašymą, tai be, jokio, be jokios abejonės būtų bet kokių tarptinių standartų pažeidimas, taigi mes jaučiame jūsų paramą ir esame, žinoma, už tai labai dėkingi. Ačiū prezidentė už jūsų mintis noriu pasakyti, kad Europos parlamentas e, jūs palaiko, yra jūsų pusėje ir tikiuosi, kad sugebėsite užtikrinti tokią savo šalies raidą, kad asociacijos ir laisvos prekybos susitarimai būtų visiškai įgyvendinti ir galėtų tapti tuo pagrindu, ant kurio galėtų būti statoma jūsų šalies tolesnė europinė perspektyva. Tikiuosi, kad Rygos sustikimas baigsis sėkmingai. Ačiū. <laughs> Russia or Turkey? Russia. Russia first. Ihr hört? Sorry? Gambini, not now. Ladies and gentlemen. Ponios ir ponai, dabar Rusija. Pone Landsberg, ar turite ką nors pasakyti? Dar kartą noriu padėkoti visiems, kurie dalyvavo rengiant šį pranešimą, šešėniams pranešėjams. Atsargiai. Vėliau galėsite padėkoti. Ačiū. Taigi, pirmasis pakeitimas pranešė, kas už, prieš susilaiko pritarta. Šolco pakeitimas. 165 kas už, kas prieš susilaiko atmestą. Balsuosime dėl antrojo kompromisinio pakeitimo. Šiek tiek kitaip neįprasta parengtas balsavimo sąrašas. Kas už antrąjį kompromisą, kas prieš susilaiko pritarta. Dabar trečiasis kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. Ketvirtasis kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė pritarta. Kas už penktąjį kompromisą? Kas prieš susilaiko pritarta? Dabar balsuojame dėl 236 pakeitimo. Kas už šį 236 pakeitimą, kaip priedą, kas prieš, susilaiko atmestą. Norite pasitikslinti? Prašau. Äh, Abstimmung ist geschlossen. Balsuoti baigiama. 26 už 28 prieš 2 susilaikė atmestą. It, it doesn't help you. Tai jums nepadės. Bus dar vienu balsu jūsų stovykloje daugiau, tačiau tų balsų vis tiek nepakaks. Dabar balsuosime dėl. Du šimtai penkiasdešimt aštunto pakeitimo, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 261. Kas už? kas prieš susilaiko atmesta. Norite pasitikslinti, prašau. Nupirksite man gėrimo, jeigu mano vertinimas bus teisingas, pradame balsuoti. Dėl 261 balsuoti baigiame. 21 už 34 prieš atmestą. Šeštasis kompromisas kas už. Prieš susilaiko pritarta. Septintasis kompromisas kas už. Iš dviejų dalių tiksliau. Kas už pirmąją dalį. Kas prieš susilaiko pritarta. Kas už antrąją dalį. Kas prieš susilaiko pritarta. 294. Kas už? Kas prieš susilaiko atmesta. 296. Kas už? Kas prieš susilaiko atmesta. 303 dabar, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. bet vis tiek atmesta. Aštuntasis kompromisinis pakeitimas. Ne, dar 304 pakeitimas prieš tai, kas už, kas prieš. Susilaiko atmesta. Aštuntas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Dabar balsuosime dėl 314 pakeitimo, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 322 kas už, kas prieš, susilaiko pasitikrinkime. Abstimmung ist geschlossen. Balsuoti baigiame. 22 už 39 prieš atmestą. Trys šimtai, ne, tas atskrinta, ne, dar dėl Misevičio pranešimo, 333 turim balsuoti, kas už, prieš, susilaiko atmesta, devintasis kompromisas, kas už, prieš, susilaiko pritarta, 300. 146. Tai kas už? Kas už 346? Kas prieš? Susilaiko atmesta. Dešimtasis kompromisas. Kas už? Prieš? Susilaiko pritarta. Vienuoliktas kompromisas. Kas už? Prieš? Susilaiko pritarta. 349, kas už. Trys šimtai šešiasdešimt trečias. Pasamų sąrašas neteisingai sudarytas, sako pirmininkas. Kas už 363, kas prieš, susilaiko atmestą. Dabar balsuosime dėl 379. Kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 12 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 394, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta Kaip sakot? Trys šimtai devyniasdešimt ketvirtas. Kas už? Kas prieš? Susilaiko atmesta. Tryliktasis kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaiko pritarta. Keturioliktas kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Pritarta 409, kas už, kas prieš, susilaiko, pasitikrinkime. Balsuoti baigiame. Visuomet žinau, kad Sariš Volski yra įtakingas narys, atmesta. Ne, vis tiek pritarta. Ja, tai reiškia, kad jis neteisingai balsavo. Ne, pritarta, sako pirmininkas. Pritarta. 411 dabar. Iš trijų dalių, kas už pirmąją dalį, kas prieš, susilaiko. Pasitikrinkime. Baigime balsuoti. 38 už 20 prieš pritartą. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Kas už trečią dalį, kas prieš, susilaiko pritarta. tai jau per vėlų dėrėtis dėl kabineto sudėties. 15 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 16 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 462 pakeitimas. kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 463, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 17 kompromisas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 18 kompromisas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 27 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 19 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 20 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 21 kompromisas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 31 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 22 kompromisas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. Balsuokime dėl 67 pakeitimo kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Dabar balsuosime dėl 23 pakeitimo, kas už, kas prieš susilaiko. Pritarta. Dvidešimt ketvirtas kompromisas iš dviejų dalių, kas už pirmąją dalį. kas prieš, susilaiko pritarta, kas už antrąją dalį, kas prieš, susilaiko pasitikrinkime. Balsuoti baigiame. 40 už 26 prieš pritartą. 79 pakeitimas kaip priedas, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 25 kompromisas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. Balsuosime dėl 103 pakeitimo, kas už, kas prieš susilaiko atmestą. Dvidešimt šeštasis kompromisas, kas už. Kas prieš susilaiko pritarta. 27 kompromisas, kas už kas prieš susilaiko pritarta, 29 kompromisas ne, 28 pirmininkas pasitaiso, kas už, kas prieš susilaiko pritarta, 29 kompromisas. Kas už, kas prieš susilaiko pritarta, 31 kompromisas iš dviejų dalių, kas už pirmąją, kas prieš susilaiko pritarta, kas už antrąją, kas prieš Pasitikrinkime. Balsuoti baigiame. 40 už 24 prieš vieną susilaikė pritarta. Dabar balsuosime dėl 140 pakeitimo. Kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 30 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 32 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 154 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta, man atrodo. bet pasitikrinkime dėl 154. Balsuoti baigiame. 38-27 prieš pritartą. 161 pakeitimas kas už, kas prieš susilaiko atmestą. Pirmasis ir antras pakeitimai kas už, Živa iš Sarišvolski bendrautorių yra šio pakeitimo. Kas už, prieš, pasitikrinkime. Balsuoti baigiame. 38 už 28 prieš pritarta. Trečiasis pakeitimas kas už prieš susilaiko atmesta, ketvirtas kas už, prieš susilaiko pritarta, penktasis kas už, kas už penktąjį, prieš susilaiko atmesta, šeštasis kas už, kas prieš susilaiko pritarta, septintasis kas už, kas prieš susilaiko atmesta. Elektroniniu būdu balsuosime dėl viso meno kūrinio su pakeitimais. Balsuoti baigiame. Pritarta 53 balsais už 10 balsaus prieš ir 3 susilaikus. Sveikiname pono Landsbergį ir visus kitus, kurie su dideliu rimtumu per pastarąsias kelias savaitės stengiasi sustarti dėl kompromisų. Dabar balsuosime dėl Turkijos pranešimo. Ačiū pirmininkė, sako ponės Somer, man pranešė apie klaidą, kurį įsivėlė į Europos liaudės partijos balsavimo sąrašą. 34 puslapyje 415 pakeitimas pažymėtas minuso ženklu, mes to tarpu turėtume balsuoti už šį pakeitimą. Tai yra bandymas papilti 22 kompromisą nuostatomis dėl ES pagrindinių vertybių ir principų. Taigi šį pakeitimą pažymėkite pliuso ženklų savo balsavimo sąraše. Ačiū. it's on the EPP voting list, so I have no, <laughs> I have no. Uh... Aš neturiu ko pakomentuoti, kadangi čia buvo kalba apie Europos liaudės partijos balsavimo sąrašo pakeitimus. Europos liaudės partijos frakcija nebeturi fakso aparato, taigi turėjome tinkamą būdu kitaip pranešti apie pakeitimą. Keturiasdešimt aštuntas pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. Na gerai, pasitikrinkime. Nebloga pradžia. Balsuoti baigiame. 37 už 29 prieš pritartą. Pirmasis kompromisas, kas už. Prieš susilaiko pritarta. 58 ir 59 pakeitimai kartu, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 61 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. Antrasis kompromisas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 74 pakeitimas, kas Kas už? Prieš susilaiko. Atmesta. Aštuoniasdešimt trečias pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko, pasitikrinkime. Balsuoti baigiame. 26 už 34 prieš 6 susilaikė atmesta. Trečiasis kompromisas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 91 pakeitimas, kas už 99 pakeitimas. Kas už Gunarą Hokmarko pakeitimą? Kas prieš? Susilaiko. Pasitikrinkime. Balsuoti baigiame. 32 už 33 prieš atmestą. Ketvirtas kompromisas, kas už, prieš susilaiko pritarta. 107 pakeitimas. Likusioje redakcijoje, kas už, prieš susilaiko atmestą. 111. Kas už, kas prieš, pasitikrinkime. Balsuoti baigiame. 32 už 34 prieš atmestą. 113 kas už, prieš, susilaiko atmesta. Penktasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Šeštasis kompromisas už prieš susilaikė pritarta, septintas kompromisas kas už, kas prieš susilaikė. Pritarta 130 pakeitimas kas už, kas prieš susilaiko pasitikrinkime. Balsuoti baigiame. 27 už 32 prieš atmestą. Aštuntas kompromisas kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 140 pakeitimas kas už, kas prieš susilaiko atmestą. 139 pakeitimas kas už, kas prieš susilaiko atmestą. 141 pakeitimas kas už kas prieš susilaiko visų nuostabai pritarta. Devintasis kompromisas Turime balsuoti dėl 148, dėl to, kad 140 buvo atmestas. Kas už 148? Kas prieš? Susilaiko. Atmestą. Devintasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Dešimtas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 156 pakeitimas Čia vėl kažkas negerai. Balsuojame dėl 170 kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Šimtas septyniasdešimt antras kas už. Dėl 170 tikrinamės elektroniniu būdu. Balsuoti baigiame. 47 už, 18 prieš. Havitas turės man antrą viškį pirkti. Šimtas 72 kas už, kas prieš susilaiko, atmesta 173 kas už, kas prieš susilaiko tikrinamės. Balsuoti baigiam. 36 už 23 prieš, pritarta 174, kas už, prieš susilaiko atmesta 177, kas už, prieš susilaiko pritarta 175, kas už, prieš susilaiko pritarta. Ne, ne, Dar kartą dėl 175, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 176, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 178, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 179-81 kartu, kas už prieš tikrinamis. Balsuoti baigiame 43 už 23 prieš pritarta. 11 kompromisas kas už prieš susilaiko pritarto. 12 kompromisas, kas už, prieš susilaiko pritarta. Kas už 126 pakeitimą, kas prieš susilaiko pasitikrinkime, nors manau, kad pritarta. Balsuoti baigime. 41 už, 22 prieš pritarta, 13 kompromisas kas už, prieš susilaiko pritarta, 14 kompromisas kas už, prieš susilaiko pritarta, 224 pakeitimas kas už, kas prieš susilaiko pritarta. Pasitikrinkime. Negalite balsuoti prieš Rebekos pakeitimą. Balsuoti baigiame. 39 už 24 prieš pritartą. Dabar 3 suderinti tarpusavį pakeitimai. Kas už? Prieš pasitikrinkime. Balsuoti baigiame. Aš perskaičiau tos pakeitimus, būtent šiuos. Šie pakeitimai yra atmesti 32 balsavus už, 32 prieš. Du šimtai dvidešimt aštuntas ir du šimtai dvidešimt devintas, kas už, prieš, susilaiko atmesta, du šimtai trisdešimtas, kas už, prieš, susilaiko atmesta, 231, kas už, prieš susilaiko atmesta. 233, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 234, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. metų, tol irgi reikės pirkti man viską. Balsavimas beveik baigėsi. Kažkas nebalsuoja. Na gerai, baigėme balsuoti, patys kalti. 20 už 33 prieš atmestą. 235 kas už, prieš susilaiko atmesta. 236 kas už, prieš susilaiko. Pasitikrinkime. Penkioliktas kompromisas. Ne. Dar Paskelbsime rezultatus 29 už 31 prieš atmestą, 15 kompromisas kas už, prieš susilaiko pritarta, 16 kompromisas. Kas už, prieš susilaiko pritartas, 17 kompromisas kas už, prieš susilaiko pritarta, 200. 163 tai pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Norite pasitikrinti. Tiek daug nenorėjau išgerti šiandien. Balsuoti baigiame. turėsiu vieną viškį gražinti. Pritarta. Du šimtai septyniasdešimt pirmas, septyniasdešimt antras, kas už, prieš, susilaiko pritarta, du šimtai septyniasdešimt trečias, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 18 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta 282 pakeitimas atkrinta. Vėl blogai pažymėta. 284 kas už, prieš, susilaiko atmesta. 287 kas už, prieš susilaiko atmesta. 288 kas už, prieš susilaiko pasitikrinkime. Dėl 288. Balsuoti baigiame. 56 už 11 prieš pritarta. Du šimtai devyniasdešimtas kas už, prieš, susilaiko pritarta. Du šimtai devyniasdešimt trečias kas už, prieš, susilaiko pritarta. Du šimtai devyniasdešimt ketvirtas kas už, prieš, susilaiko atmesta. 295 kas už, prieš, susilaiko atmesta. 296 kas už, prieš, susilaiko atmesta. 297 kas už, prieš susilaiko atmesta, 299 kas už prieš susilaiko atmesta. 300, 300 tiksliau, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 301 kas už, prieš susilaiko atmesta. 302 ir 3 kas už, prieš susilaiko atmesta. 304 kas už, prieš susilaiko atmesta, 305 kas už, prieš susilaiko pasitikrinkime. Balsuoti baigiame. 31 už 36 prieš atmestą. 309 kas už, prieš susilaiko atmesta. Dabar čia yra daug sutampančių pakeitimų. Kas už pakeitimus nuo 310 iki 312, kas prieš, susilaiko atmesta. 313, 314, kas už, prieš susilaiko atmesta, atmesta, 315, kas už, prieš susilaiko atmesta. Dalimis balsuosime dėl 316 ir 17, kas už pirmąją dalį kas prieš susilaiko pasitikrinkime. Balsuoti baigiame. 30 už 36 prieš atmestą, kad už antrąją, kas už antrąją dalį. Dėl antrosios dalies elektroniniu būdu balsuojame keldami rankas balsuojame, kas už antrąją dalį, kas prieš susilaiko atmesta, kas už trečiąją dalį, kas prieš susilaiko atmesta. 318, kas už, prieš susilaiko atmesta, 319, kas už, prieš susilaiko atmesta. 69. Norite pasitikrinti dėl 319. Prašau visų aiškiai kelti rankas, kadangi daugelis nedalyvauti balsavime, man yra kartais neaiškus balsavimo rezultatai. Balsuoti baigime. 29 už 36 prieš atmesta. 69 kas už prieš susilaiko pasitikrinkime. Balsuoti baigiame. 28 už 32 prieš atmestą. Balsuosime dėl 323, 24, 25, kas už prieš susilaiko atmestą. 326, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Trys šimtai dvidešimt septintas, dvidešimt aštuntas, kas už, kas prieš, susilaiko. Pasitikrinkime. Balsuoti baigiame. 32 už 28 prieš pritarta, 329 kas už, prieš susilaiko. Pasitikrinkime. Balsuoti baigiame. Ačiū Dievui atmesta vieno balso persvarą, nes praškai neturėjome teisės dėl šio pakeitimo balsuoti, nes ankstesnysis buvo priimtas. 330, kas už prieš susilaiko atmesta. Dabar balsuosime dėl 331 iš dviejų dalių, kas už pirmąją dalį, kas prieš susilaiko pritarta, kas už antrąją dalį, kas prieš, susilaiko atmesta. 332, kas už prieš, susilaiko atmesta. 333, kas už prieš, susilaiko pritarta. 334, kas už, ne, dėl jo nereikia balsuoti. 335, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 336, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 337, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 338 kas už, kas prieš susilaiko pritarta. Norite pasitikslinti, prašau. Keliame rankas balsuodami, tai ypač Europos liaudės partija turi balsuoti vieningai. Balsuoti baigiame. 30 už 36 prieš atmestą. 339, kas už, kas prieš susilaiko atmestą. 340, kas už, kas prieš susilaiko atmestą. 341 ir 42, kas už, prieš susilaiko pritarta. 343, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 344, kas už, prieš, susilaiko, pasitikrinkime. Balsuoti baigiame. 29 už 32 prieš atmestą. 68 dabar. Kas už? Prieš. Susilaiko pritarta. 345 kas už. Prieš. Susilaiko atmesta. 19 kompromisas kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 369 pakeitimas. Kas už? prieš susilaiko atmesta. 20 kompromisas iš dviejų dalių, kas už pirmąją dalį, kas prieš susilaiko pritarta, kas už antrąją dalį, kas prieš susilaiko atmesta, bet pasitikrinkime. Balsuoti baigiame. 35 už 31 prieš pritartį. Tris šimtas septyniasdešimt pirmas, kas už, prieš susilaiko atmesta. 372 kas už, prieš, susilaiko atmesta, 373 kas už, prieš susilaiko atmesta. Trišimtas penkiasdešimt ketvirtas. Ne, tiksliau tikrinamės dėl 373. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. 11 už 502 prieš nedidelę balsų persvarą atmestų. 374 kas už prieš susilaiko atmesta. 375 kas už prieš susilaiko atmesta. 376 kas už prieš susilaiko atmesta. 377 ir 78, kas už. Prieš pasitikrinkime elektroniniu būdu. Baigime balsuoti. O. 26 už 34 prieš atmesta. 380-81 kas už prieš susilaiko pritarta. 362 kas už prieš susilaiko atmesta. balsuojame dėl paskutinės dalies nuo 384 iki 87, kas už, kas prieš susilaiko pritarta, nedalyvaujant pusiai komiteto narių. 21 kompromisas, kas už, prieš susilaiko pritarta. Dabar balsuosime dėl 22 kompromiso pagarsėjusiu, kuris yra iš trijų dalių. Kas už pirmąją dalį, kas prieš susilaiko pritarta, kas už antrąją dalį, kas prieš susilaiko pritarta, kas už trečiąją dalį, kas prieš susilaiko pritarta. Dabar balsuosime dėl 411 pakeitimo, kas už, kas prieš susilaiko atmesta 417 dabar dėl darbo tvarkos Eliniai. Aš norėčiau jūsų paprašyti štai ko kad būtų balsuoma dėl 414, nes e, jis nėra įtrauktas į 22 kompromisą. Konkrečiai čia kalba eina apie labai svarbų sakinį. Sprendimas turėtų atitikti ES pagrindinės vertybės ir principus. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad pirmoji dalis yra įtraukta 415 pakeitimą, dėl kurio balsuosime, o antroji dalis prieštarauja kompromisinio pakeitimo nuostatoms. Todėl balsuosime dėl 415 15 pakeitimą, kuriame ir yra atkreipiamas dėmesys ES vertybės. Dabar balsuojame dėl 415 pakeitimo, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 417 kas už. 417 dabar dėl jo balsuojame. Kas už 417? Kas prieš? susilaiko atmesta. Dabar balsuosime dėl 422 pakeitimo. Žodinis pakeitimas buvo atmestas. Čia tai parašyta. O ne. Čia Europos liaudės partijos balsavo sąrašas. Taigi 422 pakeitimas su žodinė pataisa. Balsuokime. Aš suklydau. Nei tą balsavimo sąrašą pasižiūrėjau. 422 pakeitimas jo pirminė redakcija, kas už prieš susilaiko pritarta. 426 pakeitimas. Kas už jį? Kas prieš susilaiko atmesta? 428 kas už? truputėlį netidžiai pasielgiau, jau, buvo, jau balsavome dėl šio pakeitimo. Rezultatas buvo akivaizdus 428, kas už. Prieš susilaiko atmesta. Keturi šimtai trisdešimt pirmas, kas už. Jau balsavome dėl jo. Mes balsavome dėl 428, jis buvo atmestas. Ar taip? Buvo atmestas, norite pasitikrinti? Gerai, dar pasitikrinkime dėl 428. Balsuoti baigiame. 30 už 34 prieš atmestą. Visų kolegų prašau aiškiai kelti rankas, nes priešingų atveju mes prarandame laiką tikrindamėsi balsavimo rezultatus. 431 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 432 dabar. Ar galime dėl jo balsuoti? Ar 18.22 ir 423 buvo patvirtinti? Dabar balsuojame dėl 432 pakeitimo. Jeigu 418-23 buvo patvirtinti, galima balsuoti tik tai dėl dalies šių pakeitimų. Aš noriu paklausti, ar mano minėti pakeitimai buvo patvirtinti, jeigu ne, tuomet balsuojame dėl viso 432 pakeitimo, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 434 kas už, prieš susilaiko atmesta. 437 kas už, prieš susilaiko pritarta. 438, kas už prieš susilaiko atmesta. 442, kas už prieš susilaiko atmesta. 440, kas už prieš susilaiko atmesta. 441, kas už, prieš susilaiko atmesta, 225, kas už, prieš susilaiko atmesta. Pirmas pakeitimas, kas už, prieš susilaiko pritarta. Antrasis pakeitimas. E, tokia redakcija, kuri manoma tik tai patvirtinus 13 kompromisą, kas už Dar kartą klausiu, kas prieš susilaiko pritarta. 303, 4 ir 5 atkrinta. Sakiaugi, kad atkrinta. Šeštasis, kas už, prieš susilaiko tikrinamis. Balsuoti baigiame 34 už 31 prieš pritartą. 11 pakeitimas kas už prieš susilaiko. Dar kartą dėl 11 kas už kas prieš pritartą. 12 kas už prieš susilaiko atmestam. 14 kas už prieš susilaiko. Atsižvelgiant į dalyvaujančių balsavimų skaičių atmestą. Ne. Turiu Jums aiškiai pasakyti, kad būtina dalyvauti balsavimą. Akivaizdu, kad pusė Europos liaudės partijos frakcijos balsavime nedalyvauja ir todėl balsavimo rezultatas buvo akivaizdus. Aš keturis kartus jūsų prašiau aiškiai dalyvauti balsavimas. Priešingų atveju galėsime elektroniškai balsuoti kiekvieną kartą. 13 atkrinta, 15 kas už, prieš susilaiko atmesta, 16 kas už, prieš susilaiko atmesta. 17 ir 18 kas už, prieš susilaiko atmesta, 19 kas už, prieš atmesta, 20 kas už prieš susilaiko pritarta, 21 kas už prieš susilaiko atmesta, 24 kas už prieš susilaiko pritarta, 25 kas už prieš susilaiko pritarta. 26 ir 27, kas už, prieš susilaiko atmesta. 28, kas už, prieš susilaiko atmesta. 30, kas už, prieš susilaiko atmesta. 23 kompromisas, kas už, prieš susilaiko pritarta. 37-38 kas už, prieš susilaiko atmesta. 39 kas už, prieš susilaiko atmesta. 40 kas už, prieš susilaiko pritarta. Norite pasitikrinti dėl 40 tikrinamės. Tuoj sužinosime rezultatus, balsavimą baigiame. 36 už 24 prieš pritartą. Balsuosime dėl 41 pakeitimo, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 32, sako pirmininkas, bet veikiausiai tai yra 42, už prieš susilaiko atmesta, 24 kompromisas, už prieš susilaiko pritarta, 47 pakeitimas, kas už, prieš susilaiko atmesta, 51 kas už, prieš susilaiko atmesta. Elektroniniu būdu balsuojame dėl prašymo projekto. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Pranešimui pritarta 45 balsavus už, 6 prieš 12 susilaikius. Labai ačiū, noriu padėkoti pranešėjai. Lygiai taip pat kaip ir balsuojant dėl praėjusio pakeitimo dėkoju šešiems pranešėjams ir visiems, kurie prisidėjo rengiant kompromisą. Ką dabar darysime? Vamos a ir ahora con la segunda consideración de los retos en materia de seguridad en Oriente Próximo y el norte de África y perspectiva. Toliau tęsime darbą, kalbėsime apie politinio stabilumo perspektyvas ir saugumo iššūkius Artimų rytų ir Šiaurės Afrikos regione. Ponas Pejon parengė pranešimą. 161 yra pateiktas pakeitimas, taigi dabar žodis jums penkioms minutėms. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau trumpai per man suteiktas penkias minutės padėkoti šešėliniams pranešėjams iš įvairių politinių frakcijų už jų indėlį, rengiant šį pranešimą, pranešimą, kur mes bandėme pasiekti, ko galima platesnio pritarimo, kalbant apie jautrius strateginius pranešimo elementus. Taigi, mes surengėme susitikimus tam, kad visi išsakytų savo nuomonę. Norėčiau padėkoti visiems parlamentarams, nes ir jų indėlis šalia šešėlinių pranešėjų indėlio labai svarbus įvairiomis temomis. Ir tikrai tie indėliai labai vertinami. Mes e, parengėme kompromisinius pakeitimus, yra 33, tikiuosi, kad pusė e, visų pakeitimų patenka į tuos kompromisinius pakeitimus ir pažiūrėsime balsavimo metu, ar, bus, ar tiks tie parengti kompromisai. Norėčiau pabrėžti du dalykus. E, mes pridėjome klausimą dėl Jemeno, e, nors tai nėra labai aktuolus klausimas, bet irgi jį traukėme ir taip pat Tuniso klausimas, daugelis kolegų to pageidavo, tai įdėjome ir tą pakeitimą. Taip pat e, šiek tiek pakoregavome žmogaus teisų klausimus, e, jų e, aptarimą pranešime, to, reikal, to prašė irgi daugelis politinių frakcijų ir mes norime pabrėžti, kad stipriname strategiją, strategiją demokratijos, demokratijos tvirtinimo ir žmogaus teisų e, srityje. Na ir dar kelios temos, keli klausimai, kurie aktualūs visoms frakcijoms, bet nebūtinai e, E, vienodai yra vertinami tie klausimai frakcijų, taigi mes siekime kompromisinių pakeitimų tam, kad būtų galima patenkinti įvairių frakcijų nuomonės. Kai kurie elementai buvo sustiprinti, kalbant apie religinę laisvę, pavyzdžiui. Aš manau, kad e, tai yra svarbus elementas. Kitas dalykas - energetika, korupcija taip pat. Korupcijos pradžioje pranešime nebuvo minima. Uh, Taigi dėl visų tų klausimų, temų mes e, patiksinome e, savo pamastymus ir yra kai kurių, aišku, strateginių, gal jautresnių klausimų. Ir iš pradžių mes siekėme labai neutrali, neutralių formuluočių, kalbant apie Asado laikinąjį režimą ir panašiai. Taip pat e, žiūrėjome, kaip keičiasi karinė situacija vietoje, taip pat atsižvelgėme į dėrybas, kurios, kurių bus siekiama. Europos parlamentas e, yra išsakę savo nuomonę ir nereiktų keisti e, parlamento nuomonės dėl karinio ir politinio spaudimo Asado režimui. Taigi aš kalbėjausi su svarbių, e, svar, e, atitinkamų frakcijų atsakingais pareigūnais, atsakingais kolegomis, tam, kad mes labai atsakingai įvardintumėme esamą situaciją. Ir aš čia e, turiuomenyje pastaruosius įvykius, būtent reikia labai atsargiai laikytis, išsakyti parlamento poziciją. Uh, Na ir dar vienas klausimas, kur reikia išlikti labai dėmesingiams mūsų diskusijose ir aš tikiuosi, kad tas pasiektas kompromisas yra gan turtingas. Tai yra būtent Irano situacija. E, įvykus diskusijoms dėl brandolinės ginkluotės. Ginkl branduolinės programos. Taigi mes norime, suprantame, kad tai yra labai svarbu, kalbant apie regiono stabilumą ir nenorime čia sukurti papildomų sunkumų. Taigi darbas tikrai buvo labai subtilus, kalbant apie konkrečiai šio teksto redakciją. Dar vienas dalykas buvo išsakytos e, tokios skirtingos nuomonės, dėl to gali kilti įtampos ir tai būtų tikrai nenaudinga mano vertinimu, būtent kalbant apie tai, kad teroristinės grupuotės kuriasi kultūrinių, politinių priežasčių pagrindų ir kitas pamastymas, kad viskas vyksta saugumo, dėl saugumo motyvų. Taigi mes čia irgi bandėme surasti visiems primtiną sprendimą. Kalbame apie teroristų grupuotės, Daesh ir taip pat apie saugumo klausimus. Ir čia yra tikrai labai sudėtinga situacija, taigi suprantame, kad čia yra ir saugumo aspektų, bet yra ir politinių, kultūrinių, socialinių argumentų ir aspektų. Ir aišku, kalbėme ne vien tik tai ekonominės ir socialinius e, terorizmo elementus ir aspektus bei priežastis, bet ir apie saugumo klausimus. Taigi, mano vertinimu, tie du klausimai buvo patys tokie jautriausi ir mes ieškojome ir toliau ieškosime tokios pozicijos, kuri atspindėtų daugumos nuomonę tokių įsisenėjusių konfliktų atžvilgių, turiuomenė Palestinos-Izraelio konfliktą, e, siekiant, kad nebūtų dar labiau, neįsivyrus dar didesnis susiskaldimas, nuomonių susiskaldimas, mes bandome labai specifiškai konkrečiai aptarti terorizmo klausimą, DŠ klausimą, uh, ir taip pat ieškoti kažkokios tai e, bendros strategijos šioje srityje. Taigi siekiame, kad e, visų nuomonės būtų, būtų kuo galima plačiau atspindėtos pranešime. Senor Preda. Merci beaucoup, monsieur le président. Je parle. Euh, Pas Preda. Pirinkė, aš kalbu ponės Manesko vardu. Ji yra mūsų, šešėl, mūsų frakcijos šešėlinė pranešė, bet negalėjo dalyvauti posėdėje. Ji norėtų visų pirma pasveikinti pranešėją už jo darbą, už jo pastangas ir išsakyti tai, kad ji labai vertina bendradarbiavimą. Ji taip pat manęs paprašė akcentuoti kai kuriuos elementus. Uh, kuriuos remia mūsų frakcija. Visų pirma, ta mintis, kad ES turi skatinti regioninį dialogą, įtraukti visas suinteresuotas šalis, ypač Saudo Arabija, Iraną, Turkiją. Mm, toliau antra, sako, kad labai svarbu. Uh, E, nutraukti įsis finansavimą iš, iš visų galimų subjektų regione. Mm, reikalinga e, efektyvi sistema, e, kuriai vadovautų Arabų lyga. Taip pat reikia mm, mm, ir ES įvairių iniciatyvų, pavyzdžiui, dėl pagalbos Aš perskaitysiu gal angliškai, nes čia yra viskas parašyta angliškai, taigi reikia remti projektus ir veiklą su mena valstybėmis, reikia kovoti su ekstremizmus, skatinti tarptautinį bendradarbiavimą, spręsti pagrindinius veiksnius susijusius su krize, um, stiprinti partnerystę su pagrindinėmis valstybėmis, skatinti politinį dialogą su Arabų lyga, su Islamų bendradarbiavimo organizacija Afrikos sąjunga ir kitomis regiono struktūromis, kurios yra svarbios, pavyzdžiui, Sahelis, e, G5 ir labai svarbu, taip pat galvojant apie šio pranešimo dvasę, pasveikinti tai, kad yra kalbama apie įvairias valstybės tame regione, galvojant apie stabilumo problemas. Pavyzdžiui, Marokas yra minimas. Sutikra, kad e, tikrai puikiai bendradarbiausime ir toliau, formuodami kompromisinius pakeitimus. Ir dar prie to noriu dar ką pridurti prie to, ką kolega Pajon pasakė, kad tikrai labai svarbu yra surasti kompromisus Mm, dėl to, kaip formuluoti nuostas dėl e, Sirijos ir Mm, reikia atsižvelgti, aišku, į nuomonių pozicijų skirtumus, bet aš esu tikras, kad mes surasime tikrai gerus kompromisus, mm, turint omenyje, ką pasakė kolega, dėl to, kad reikia taip pat išlaikyti nuoseklumą ir su, su, su ankstesniais pranešimais. Ir galvojant apie kitus elementus, ką jis išsakė, aš manau, kad mes tikrai galėsime išsakyti aiškę parlamento poziciją Mm. kad ta pozicija nesusilpnintų mūsų dėrybų. Ačiū. Eh, ahora voy a hablar yo en representación del GUE, darle las gracias. Aš kalbėsiu GUE vardu, noriu padėkoti pranešėjai už atliktą darbą. Uh, Mes taip pat stengsimės e, sutarti, kiek įmanoma, bet aišku, turime remti savo viziją, kad norime pokyčių, norime gerų kaiminių santykių Mm, kuomet sprendimai yra paremamis regioninių požiūrių ir suverenumo gerbimu. Mes pasisakome prieš dvigubų standartų žmogaus teisų srityje ir mes galvojame, kad labai svarbu yra išspręsti vakarų Saharos konfliktą. Mm, tai yra e, tai, ką jungtinės tautos akcentuoja, taip pat e, Palestinos konfliktą, kuris, aišku, mm, įtakoja visus kitus konfliktus ir mūsų politiką šio klausimu toliau, ką Doris padarė dėl um, Sirijos. Aš manau, kad tas pats pasakytina apie Iraną, kitas valstybės. Turime įtraukti Siriją e, į sprendimų paiešką į spre... ir. Spre Dabar pratesant tai, kas pasakyta dėl ISIS, e, sutarėm įspūdį, kad Saudo Arabija, Turkija, kitos valstybės iš tikrųjų prisideda prie to, kad būtų sustabdytas finansavimas, taigi tas finansavimas jau nebekeliauja taip kaip pirmai. Lasmit. Ačiū pirmininkė, prisijungčiau prie kolegų, kurie sveikino pranešę dėl to, kad tikrai labai atvirai buvo dirbama, ieškoma kompromisu ir tikrai sveikinu ir personalą, kad buvo priimtos idėjos ir iš kitų pusių. Pasižymėjau jūsų pastabas dėl korupcijos, manau, kad tai svarbu paminėti šiame pranešime. Visi mūsų pakeitimai siekia saugumo iššūkius aptarti, su kuriais yra susidūrėma e, iš konceptinio požio taško. E, iš tikrųjų, reikia suprasti, kokie yra saugumo iššūkiai mm, ir mes norime išplėsti tai, tą aprašymą, kad būtų galima pratesnį kontekstą pamatyti. Dėl ISIS ypač. Mm, Mes galvojame, įsis reikia žyti bendrame kontekste, kad tai yra simptomas labiau viso to, kas vyksta ir Sirijoje taip pat, ir gal reikėtų dėl terminologijos dar įsakyti vieną pastabą. Reikėtų kažkaip gal suderinti terminą, kaip reikėtų tai vadinti ISIS, Daesh ir taip toliau. Aš sakyčiau, gal reikėtų sakyti taip vadinamoji islamo valstybė, bet galbūt būtų, gal būtų galima rasti terminologinį kažkokį sprendimą, teisininkai galėtų padėti kad terminologija būtų vienoda. Ir galiausiai dėl to platesnio konteksto reikia galvoti apie arabų pavasario teisėtus lūkesčius. Ehm, gal reikia ir 65 mūsų pakeitimą paminėti, režimų įvairūs elementai. Ir toliau 64 pakeitimas labai svarbus dėl korupcijos, aš jau tą sakiau. 140 ehm, pakeitimas dėl pilietinės visuomenės, dėl e, dialogo skatinimo valstybių viduje ir ir regione plačiau. Manau, kad labai svarbu yra akcentuoti, kad žmogaus teisų gynėjai, vis, pilietinė visuomenė visuomet yra mūsų mintise, tai yra mūsų politiniai um, sąjungininkai. Ir Be to vidurio rytai ir Čarės Afrika dažnai piknaudžiauja e, teror, e, kovos su terorizmu teisės aktais, kad, būtų, kad, kad um, padarytų prie spaudimą, kad, kad sužlugdytų žmogaus teisų um, judėjimus ir, ir gynėjų darbą sutrukdytų. Manau, kad tai svarbu akcentuoti. Auit. Ačiū visų pirma, noriu pasiveik... pasveikinti kolegą Pejon. Tikrai mm, labai svarbus yra jo darbas ir e, komitete ir, ir manau, kad jo vadovaujamas pranešimas susilauk didžiulio palaikymo. Uh, Manau, kad daug ką galima pasveikinti, ypač kalbėčiau apie tokius dalykus kaip partnerystė su e, atitinkamos valstybėmis, Arabų lyga, taikos proceso rėmimas ir taip toliau. Aš visiškai sutinku su juo dėl to, ką jis pasakė, dėl tų jausmų, kurie išsakyti dėl kad, man atrodo, gali būti labai pavojinga bandyti perrašyti visą tai šios rezoliucijos kontekste. Manau, kad jis teisus, kad atkreipia dėmesį į tai, kad reikia į pabėgėlių krizę e, atkreipti daug daugiau dėmesio. Aš manau, kad tikrai pranešime labai daug gerų dalykų, pranešimas labai mm, geras ir mielai dirbsime toliau su juo, su pranešėju. Ypač norėčiau akcentuoti, pavyzdžiui, santykius tarp mm, vyriausiai galiotinės ir mūsų iš specialiųjų pasiuntinių ambasadorių. Ir manau, kad e, reikia akcentuoti tai, kad užsienio reikalų ministrus teisingai raginama įtraukti Toliau dėl pro, antidžihadinės propagandos, gal reikėtų aiškiau apie tai kalbėti, galvojant apie visą radikalėjimą visuomenės, um, gal reikėtų konkrečių formuluočių, galvojant apie musulmonus uh, tiek ES, tiek už jos ribų ir taip pat apie mm, sienos prie, uh, stebėjimą, mm, kontrolę. Mm, pranešėjas kalba apie pasienio kontrolę, ir sienos kontrolės misijas Libijoje, Palestinos teritorijose, jo formuotas dėl humanitarinės pagalbos Sirijai Aš suprantu, ką jis nori pasiekti, tą sakydamas, bet reikia būti atsargiems, patvirtinant tokius tekstus, kur um, pripažįstama, kad humanitarinė pagalba turi būti teikiama, nežiūrint politinių tikslų. Man atrodo, tikslų, man atrodo čia formuluotę kažkaip reikėtų pakeisti, nes kitaip jį gali, yra pavojus, kad ji bus neteisingai interpretuota. Aš um, sakyčiau, kad čia reikia tai uh, panalizuoti atidžiau. Jis gal teisingai kalba apie tai, apie ekonominį vystimąsi, man atrodo, kad mes galėtumėm konkrečiau paminėti. Um, Mm, ryšį e, tarp to, kad yra nepakankamas išsivysimas ir konfliktų rizika padidėjusi dėl to. E, taip pat dėl to, ką jisai sako, e, kuris kalba apie migraciją, man atrodo, pakeitimuose bus apie tai kalbama, reikia paieškoti labiau subalansuoto teksto, um, atsižvelgiant į diskusijas dėl viduržėmė jūros regiono krizę. Um, Mm, mielai dirbsime su juo šio klausimu toliau. Manau, labai svarbu, galvojant apie migraciją, mm, plačiau apie tai pakalbėti ir be to, kai sako dėl kovos su terorizmu, reikia, pasakyti, reikia parodyti, kad šalims partneriams tame regione mes, kad mes siekiame spręsti tos klausimus, ne vien tik tai žiūrėjom per savo prizmę, mm, mes tame regione dirbame todėl, kad norime paremti klėstėjimą, gerovę, žmonių teises atitinkamose valstybėse. Visų pirma, kad nebūtų netinkamo supratimo, kad būtų aišku, ko mes siekėme per kompromisus, per pakeitimus, tikiuosi, bus tai tinkamai atspindėta, tačiau pranešimas yra tikrai labai tvirtas pagrindas tolesnėms diskusijoms ir, ir svarbiausia elementai yra sudėti. Mm, tikrai galima pasakyti, kad komitetas to darbas yra atspindėtas, labai daug kas padaryta šio klausimu dėl šio regiono ir manau, kad galėsime paremti ir noriu dar kartą padėkoti pranešėjai. Ačiū ponui Howitt. Dabar ponas Pinėjau apie bendras diskusijas. Ačiū kolegoms. už pasisakymus ir daugumą išsakytų pastabų tai, ką sakė ponas pirmiausia, preda, visą tai atsispindi parengtuose kompromisuose, tai yra atsižvelgta kompromisuose, aišku, tai, ką sakė ponas Howitt, labai svarbu kalbėti apie šalis ir sąjung, ypat, ir organizacijas, ar Persijos įlankos šalis, ar Arabų lyga, ar Afrikos sąjunga. Labai svarbu uh, pabrėžti šią svarbę pranešimo ašį, surasti partnerius, juos legitimuoti tam, kad visi prisimtų reikiamą atsakomybę. Finansavimo klausimas irgi sustiprintas. Ir mes bandome atsižvelgti į poreikius e, tam, kad galėtumėme stebėti, tiksliau vykdyti kontrolę ir numatyti sankcijas, kalbant apie tos, kurie finansuoja teroristus. Pastaraisiais metais mes matėme, kad dažnai žaidžiamas dvigubas toksai žaidimas su teroristų finansavimu. Taip pat buvo klausimų dėl pačios formos. Taigi mes bandysime raginti visus, kurie dalyvauja e, tame regione ir, aišku, deleg Libijos e, delegacija, e, visų indėlis bus pripa pripažįstamas. Taip pat, ponė pirmininkė, aš dar norėčiau pabrėžti, ypatingai kalbant apie pietų Afrikos valstybės, mes, aišku, atsižvelgiame į jungtinių tautų rezol, rezoliucijas ir, ir 67 metų susitarimą, čia bandant išvengti tam tikrų provokacijų, kalbant apie Izraelio ir Palestinos santykius. Mes norime tokios rezoliucijos, kuri aiškiai būtų ko galima plačiau remiama parlamento kolegų. Ir taip pat, aišku, yra pakeitimų, kurie vieni jų daugiau yra į vieną pusę pakrypę, kiti iš kitos perspektyvos vertina reikalus. Tačiau šis pranešimas, kuris rengiamas šalia kitų pranešimų, e, čia jame bandoma tiesiog aptarti tą bendrą globalią strategiją, kad nebūtų kalbama vien tik tai apie saugumo strategiją. Mes negalime nusimti šios atsakomybės, bet turime įvertinti ir ankstesnę politiką, nes tiesa, kad anksčiau buvo pasiūlyta daug skirtingų pakeitimų, bet mes visi turime įvertinti ir suprasti tai, kad ES ES e, vykdomos strategijos 25 e, punktuose neaptarsime ir, ir neaišku, neteigiame, kad viskas buvo padaryta teisingai, ypatingai po arabų pavasario, kad visi veiksmai buvo atlikti teisingai, labai racionaliai įvertinti situaciją ir bandyti išvengti nereikalingų susiskaldimų. Taigi aš tikiuosi, kad e, į daugumą jūsų, daugumą jūsų rūpimų klausimų bus įtrauk, yra įtraukti į kompromisus. Toliau kalbant apie korupciją, aišku, tai yra labai svarbu, bandant suprasti realiai, kas vyksta ir kaip vyksta tas teroristų finansavimas. Ir mes pritarėme tam, kad tas aspektas būsų, būtų įtrauktas. E, dėl apriepties išplėtimo, mes nenorime kalbėti tik apie socialinės priežastis, ekonominės priežastis, kurios išprovokuoja terorizmą. Tai yra iš tiesų labai kompleksiškas reiškinys, susijęs ir su istoriniais elementais. Pilietinės visuomenės minėjimas, aišku, tai yra labai svarbus klausimas, šis e, elementas yra tvirtai atspindėtas pranešime. Taigi, mes galbūt galėtumėme e, performuoti, šiek tiek e, paredaguoti trečiąją dalį, galbūt surasti tinkamesnį pavadinimą tai trečiai pranešimo daliai, kad tai atspindėtų mūsų visų nuomonę. E, ponas Haujotas minėjo pabėgėlių klausimą, tai yra tikrai esminis klausimas, kaip jūs sakėte, ir jūs, ponė Preda, žvelgiant per vidutinės trukmės, ilgesnės trukmės perspektyvą negalime skubos tvarka tik tai bandyti spręsti šios problemos. Turime prisimti ilgalaikius įsipareigojimus, taip pat reikalinga tiksli formuluoti dėl paramos. Paramos, kurią mes turime skirti vyriausiosios įgaliotinės veiksmams ir taip pat suderinti šią paramą su valstybių narių veiksmais kad neatsirastų čia kažkokia tai nereikalinga konkurencija ir nenaudinga konkurencija kai kuriuose frakcijose tarsi atsiranda panašių tokių pamastymų, bet mes komitete norėtumėme, kad tokių dokumentų būtų išgirstas Europos vardas, Europos nuomonė tarptautinėje arenoje ir kad vyriausiai galiotinė ir užsienio reikalų ministerijos uh, galėtų dirbti iš vien ir taip pat kai kurios formuluotės, tokios grubesnės formuluotės, apie tai kalbėjo ir ponas Preda, dėl to, kad kolektyviai reikia kovoti prieš tai, kad jaunimas išvyksta iš mūsų šalių, pasiduoda džihadistiniai propagandai ir kad mes geriau galėtumėme įvertinti ES veiksmus tose šalyse. Aišku, mes visiškai pritarėme šiai idėjai, kad tikrai noro yra daug surasti bendrą, e, bendrą strategiją, globalinę strategiją. Ir taip pat kalbant apie kultūrinį švietimo, religinį dialogą, ir jį be jokios abejonės reikia stiprinti, kalbant taip pat ir apie mažumų teisės, ir tai irgi yra atspindėta tekste. Taigi dar yra elementų, kur reiks surasti pusiausvyrą ir šiek tiek paredaguoti tekstą dėl Sirijos, dėl branduolinės programos Irane ir panašiai, bet bendrai paėmus aš manau, kad darbas atliktas gan sėkmingai ir galiausiai aš manau, kad surasime tokį pasiūlymą, kuris bus priimtinas visam parlamentui, nes užsienio politika gali tikrai kartais tam, tapti tokia įtempta ir tikrai būtų blogiausia, jeigu parlamentas nesutartų tokiu svarbiu klausimu. Ačiū, ponai Pijonai. Salėje yra Maroko atstovų delegacija. Ačiū, kad atvykote diskusija iš tiesų yra įdomi ir naudinga. Birželio 11 dieną mes vėl svarstysime šį prašymą, po to jis bus perkeltas į plenarą.